bonjour. Nous allons commencer notre Labą dieną, aš siūlau pradėti mūsų posėdį. Mes pirmiausia turėtume patvirtinti darbo tvarkę. Jums yra žinoma, kad dėl įvykių Ukrainoje mes privalome pasiūlyti pakeisti darbo tvarkės projektą, nes Pirmasis darbo atvarkės punktas yra labai svarbus ir mes jį turėtume svarstyti su Užsienio e, reikalų komiteto atstovais, e, tam, kad galėtumėme pasirinkti parlamentiniam ir pasąjungos ar Afrikos aukščiausių lygio susitikimui. E, sekretariatas šį rytą jau išplatė jums visiems informaciją apie tai, kad mes norėtumėme pakeisti darbo tvarkę ir pasikeitė taip pat salės numeris. Užsienio reikalų komitetas šiandien 15 valandą Atsižvelgdamas į e, įvykius Ukrainoje ypatingoje e, Kryme, surengė susitikimą, kuris yra skirtas jiems aptarti. Ir todėl aš siūlau svarstyti e, mūsų pirmąjį darbo tvarkės klausimą 16 valandą. Mes žinome, kad šis klausimą, už šį klausimą nėra atsakingas užsienio reikalų komitetas, tačiau mes norėtume, kad ponas Galeris, o jis yra užsienio reikalų komiteto narys, ir jis taip pat vadovauja Europos parlamento delegacijos, delegacijai Afrikos parlamente ir jis galėtų dalyvauti mūsų diskusijoje. Jeigu jūs neprieštaraujate, tuomet mes norėtume patvirtinti šią darbo atvarkę tokią, kokią, kaip aš jums paaiškinau. Jūs taip pat gavote sausio 20-21 e, dienų posėdžių e, protokolus ir jeigu jūs turite kokį nors pastabų, aš siūlau e, jums pranešti apie tai mūsų sekretariatui iki šio posėdžio pabaigos. Jeigu tokių pastabų negausime, tuomet protokolas būtų patvirtintas toks, koks yra. Be to, jūs gavote taip pat ir informaciją apie tai, kokius sprendimus ir kokias rekomendacijas patvirtino koordinatoriai savo posėdėje, kuris vyko vasario 11 dieną. Jeigu jūs norite, kokiu, norite išsakyti kokias nors pastabas dėl šio susitikimo, šio posėdžio rezultatų, praneškite apie tai sekretoriato iki šio posėdžio pabaigos. Jeigu jis negaus jokių pastabų, tuomet šios rekomendacijos sprendimai bus patvirtinti. Aš neturiu jokių pranešimų, noriu tik tai pasakyti, kad aš stebėjau rinkimus ne, Nepale ir aš parengsiu pranešimą ir jame išdėstysiu savo rekomendacijas. Ir mes pažymėjome, kad nebuvo da, uh, atsižvelgta į e, būtinybę apsaugoti aps, e, pažeidžiamiausias grupės ir mes parengėme taisyklės e, būtent šioms grupėms apsaugoti. Ir dar norime pasakyti, kad pagal galiojančią Nepale rinkimų sistemą kandidatai gali būti keičiami rinkimų kampanijos metu ir mes siūlome tokios sistemos atsisakyti. Mes patikėme taip pat ir kelias kitas rekomendacijas, bet rinkimai praėjo. Rinkimai praėjo, suformuota yra po trijų mėnesių vyriausybė ir galima tikėtis, kad ji parengs uh, konstituciją. Ar komisijos atstovai norėtų ką nors pasakyti? Ne. Mes negavome jokių klausimų komisijai, kuriuos turėtume aptarti šiandien. O tai reiškia, kad galime pereiti prie septintojo darbo tvarkės punkto. Oui, 7 et 8 sont changés, les deux. On fait ça, d'accord. Donc nous passons au point. Dabar per, siūlau perėti prie septintojo darbo tvarkės punkto. Pas mus atvyko ponas Damian Heli iš Europos vykdomojo bendradarbiavimo politikos, visumo bendradarbiavimo politikos uh, centro. Ir jisai galės mums papasakoti apie tyrimą, kuris buvo atliktas parlamento užsakymu. Ir jums yra žinoma, kad šio mėnesio pabaigoje Bruselėje įvyks tarp parlamentinės ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimas. Ir, uh, mūsų komiteto nariai dalyvaus šioje, e, e, šiame susitikime ir todėl mes norėtume išsamės panagrinėti e, bendradarbiavimo ateitį ir pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume prisidėti prie Panafrikos programos įgyvendinimo. Ir taigi aš sutikiu Jums žodį, Damien Eli. Commencerai par quelques mots en français, puis je, je passerai à l'anglais. Ačiū, pana pirmininkė, pradėsiu prancūziškai, po to perėsiu prie anglų kalbos, e, gilistaudamas, e, kad e, dėl to pirmiausiai, kad tu ir turint omeny, kad Afrikos kontinente prancūzų kalba yra pakankamai plačiai vartojama ir, ir todėl noriu iš pradžių prancūziškai pristatyti mums patikėtą tyrimą, bet tą Dabar padarysiu anglų kalbą. E, mūsų ECDPM yra nepriklausomas fondas, e, mokslinio tyrimo centras, e, kuris veikia tarpininkaudamas tarptautinių bedarbiavimo srityje tarp ES ir Afrikos suinteresuotų subjektų, <clears throat> vystimosi politikos valdymo Europos centras, jame dirba keliasdešimt žmonių ir mes e, apriepėme tokias sritis kaip maisto sauga, diplomatija, taika ir saugumas, infrastruktūra, polit... politinė ekonomika ir, ir vertinimas, analizė. Mūsų tyrimo pavadinimas buvo pasitikėjimo ir įsipareigojimo atkūrimas ir tai buvo veikiausiai pagrindinė žinia atliekant visą mūsų tyrimą ir vertinant e, Europos Afrikos tarpusio santykius besiruošiant busimam viršūnį sustikimui. Aš pristatysiu devynis svarbiausius e, aspektus savo e, pranešimo metu. Pirmiausia, kalbėsiu apie tai, kaip pasikeitė santykiai tarp Europos ir Afrikos. Po to kalbėsiu apie tai, ko mes išmokome per septynius metus e, įgyvendinant atitinkamą sustarimą ir e, apie tai, kaip e, mūsų pasirinktos įgyvendinamos nuostatos starties buvo įgyvendintos ir taip pat kalbėsiu apie JAS institucinę struktūrą, kalbėsiu apie įvairias paradoksales situacijas, kylančias problemas, apie finansavimo aspektus, kokia yra susijusi padėtis su finansavimu besirengiant viršūnį sustikimui, kuris vyks Bruselėje, taip pat pristatysiu Europos parlamentui rūpimus arba galimai rūpimus prioritetus ES ir Afrikos tarpusavio santykiuose. Taigi, kas pasikeitė tarpusavio santykių srityje? Mes matome, kad Afrikos e, valstybė ekonomika kyla, didėja e, pasitikėjimas savimi iš valstybių pusės, e, tačiau nemažai ir iššūkių išlieka susijusių su politinio stabilumu, nedarbu, problemomis dėl e, demografinės padėties. Taip pat e, manau, kad e, apie tinkamas politinės krizės Afrikoje reikia kalbėti, tačiau krizė Ukrainoje taip pat parodo, kad nestabilumas ir grėsmės kyla ne tik Afrikos kontinente, tačiau taip pat ir Europoje, Ukrainoje turint omenyje E, kai kurie suinteresuoti subjektai Afrikoje Europos kontinentą laiko e, prarandančių savo galę po, po truputį. Taip pat e, mūsų tyrimė, kalbant apie ES ir Afrikos tarpusavio santykius, skiriamas pakankamas dėmesys naujiems, naujai kylant, kylantiems veikėjams. Taigi, e, kokių aspektų mes turėtume nepamiršti, kalbėdami apie e, bendrąją ES e ir Afrikos strategiją ir jos įgyvendinimą. Svarbu suvokti, kad aštuonios šalis partneris dalyvaujančios šios strategijos įgyvendinime vystosi taip pat ir savarankiškai, jose vyksta įvairūs politiniai dialogai ir procesai, kuomet suinteresuoti subjektai ir uh, už atskiras teminės sritis atsakingi asmenys pirmininkaujantis sustikimams vadovaujasi taip pat tam tikromis savo asmenimis nuostatomis ir Nepaisant to, mes manome, kad šios strategijos e, kontekstas yra labai naudingas ES ir Afrikos bendradarbiavimui. E, tačiau kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, ekonominio bendarbiavimo sustarimus e, pasirašant dalyvavimą Tarptautinėme baudžiamajame teisme, kitose sritise bendrabiavimas stringa, kalbant apie taikos saugumo infrastruktūrą, vykstantis dialogas ir bendradarbiavimas galėjo remtis jau anksčiau sukurtomis struktūromis pagal tą bendrą strategijos įgyvendinimo kontekstą. Kalbant apie tokią sritį kaip priekyba regioninė integracija, mes konstatuojame, kad egzistuoja didžiulis atotrukis tarp dėrybų susijusių su ekonominio bendradarbiavimo sustarimu, sustarimu pasirašymu su atskiriamis šalimis ir ES Afrikos strategijos įgyvendinimu. Tačiau ypač regioninės integracijos e, srityje. Mes konsultavome, kad Europos komisijos atskiri generaliniai direktoratai yra pakankamai e, stipriai įsitraukę vykstančius procesus, kalbant apie demokratinį valdymą ir žmogaus teisės. <clears throat> Dialogas per pastaros metus vyko pakankamai sudėtingai, tačiau kai kuriuose srityse žmogaus teisų, pavyzdžiui, ir kultūrinio bendradarbiavimo pastebime tam tikrą pažangą. Pavyzdžiui, Kasablankoje sausio mėnesį buvo konfiskuota ne, nemaža nelegalių prekių siunta skirta ES, kalbant apie bendarbiavimą mokslo, informacinės visuomenės srityje, tai e, galėsiu apie tai pakalbėti išsameu šiek tiek vėliau. Ten bendarbiavimas vyksta, kalbant apie institucinę bendarbiavimo struktūrą, mūsų pagrindinė žinia yra ta, kad e, e, bendarbiavimas yra tik konsultacinio pobūdžio ir vyksta pakankamai sudėtingai. Mes bandėme pa parengti dabar čia tokią diagramą, kuri atspindėtų tą bendradarbiavimo sudėtingumą ir e, nepaisant to, kad e, turbūt nematote, kas yra parašyta. Ekrane jau pati šios skaidrės struktūra yra pakankamai iškalbinga gyvendinant bendrąją strategiją nėra vadovaujamas aiškiai subsidirumo principais, yra daug sumaišties įgyvenant šios strategijos nuostatas ir mes es, nesame tikri, apie kokį gyvenimo lygį, kontinentinį, regioninį, nacionalinį arba visus lygmenis mes čia kalbame. Ir trečia aiški tyrimo išvada yra ta, kad e, šioje struktūroje nėra jokių sąsajų su e, sprendimus priimančiomis institucijomis tiek ES, e tiek Afrikos pusėje. Taigi mes dar patiriame nemažai paradoksų čia, kuriuos reikės išspręsti. E, taip pat ir viršūnės susitikimo metu pirmoji paradoksali situacija susijusi su lyderystės trūkumo abiejose pusėse, nes trūksta rimtų darybininkų ir atstovų. Reikia pažymėti, kad ministerijų lygmenių nuo 2010 metų jokių sustikimų nevyko ir ši partnerystė prarado politinį <clears throat> lygmenį, patrauklumą. Taip pat e, yra daug sunkumų įgyvendinimo struktūroje, dėl to kyla spaudi, e, įtampa. Viena vertus e, siekiant užtikrinti sutartų struktūrų laikymosi. Kitas paradoksas susijęs su tam tikru simetriškumu. Yra labai daug skirtumų pajėgumų srityje tiek es, tiek e, lyginant es ir Afrikos e, valstybių tarpusavio pajėgumus, taip pat e, kyla tam tikros įtampos dėl vienašališko ES vykdomo planavimo ir finansavimo, kuris prieštarauja bendrai partnerystės dvasiai. Kalbant apie finansavimą, pastebime sunkumų susijusių su tuo, kad ES skiria savo lėšų dalį, tačiau Afrikos valstybės neturi galimybės užtikrinti bendrą finansavimą. Kalbant apie ES skiriamą finansavimą bendrosios strategijos įgyvendinimui, e, tai dar kartą norime atkreipti dėmesį į ES finansavimo mechanizmų sudėtingumą, kalbant apie strategijos įgyvendinimą. E, taip pat reikia pabrėžti būtinybę skirti finansavimą Panafrikos programai bendarbiavimo ir vystimo sustarimo kontekste. Kalbant apie pasirašymą viršūnių susitikimui, pagrindinė mūsų tyrimo išvada yra ta, kad besirengiant viršūnių susitikimui reikia aiškių politinių deklaracijų įsipareigojimų ir vizijų. Abi šalis privalo patvirtinti savo įsipareigojimus tam bendradarbiavimui, kuris e, buvo pradėtas 2007-aisiais, reikia atkurti tarpusio pasitikėjimą ir grįžti prie, prie prisimtų įsipareigojimų, pašalinti sritis, pasirašyti ekonominio bendravimo sustarimus, užtikrinti dalyvavimą tarptautinio baudžiamajame teisme, spręsti žmogaus teisų klausimus. Šie klausimai buvo keliami sistemingai rengiantis viršūnių susitikimų, tą reikia pripažinti, tačiau mes matome dvi galimybės e, susijusias su busimo viršūnių susitikimu, kuomet būtų mažinamos politinės ambicijos ir e, pasiektas tam tikras žemesnio lygio sustarimas. Labai svarbu, kad šitas susitarimas, šita strategija būtų patrauklesni politinių lygmenių. Kalbant apie parlamentą, reikėtų pasakyti tris kryptis arba sritis, į kurias reikėtų kreipti dėmesį. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie politinį bendradarbiavimo lygį ir politinių deklaracijų lygį. Labai svarbu identifikuoti politinius lyderius ir to proceso vadovus, taip pat e, išryškinti bendrai finansuojamas programas ir sprendimus ir taip pat reikėtų pagalvoti apie ilgalaikę ES ir Afrikos regiono bendradarbiavimo strategiją. Taip pat atsižvelgti ir į Afrikos subsidiarumo aspektą. Taip pat e, būtina užtikrinti dialogą įgyveninant e, šios strategijos tikslus numatyti konkrečius atsakingus asmenis ir taip pat reikėtų įtraukti pilietinę visuomenę bei e, atsakingus asmenis. Taip pat reikėtų labai svarbu vykdyti šio mechanizmo stebėseną ir sustiprinti tos stebėsenos gyvenimo kontekste parlamento vaidmenį. Reikėtų komitetui šiame posėdėje galbūt pamastyti apie tai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti mentalitetui, e, šio proceso suvokimui, abipusiems interesams. Afrikos regionas tampa didžiulių galimybių regionų ir todėl reikėtų pagalvoti, kaip šitas galimybės paversti naujomis diplomatinio ir apskritai bendradarbiavimo e, programomis. Ar europiečiai puikiai suvokė savo strateginius interesus Afrikos žemynė. Jeigu mes ir toliau galvotume, kad Afrika yra vieningas regionas, tai kaip jums atrodo, kaip Afrika reikėtų suprasti Europą kaip vieningą regioną, su kuo turėtų bendrauti. Taip pat galvojant apie strategiją 2020, reikėtų pamastyti apie tai, kad kiekviena pusė turėtų atlikti savo namų darbus jau pagal naują bendradarbiavimo platformą. Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, jei jie nori pateikti klausimus. Ir taip pat e, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui Dėkuoju. Pirmininkė, iš esmės mes galime pritarti viskam, ką pasakė mano geras bičiulis Damian Eli. Jis paminėjo svarbiausius klausimus susijusius su bendraja ES ir Afrikos strategija. Mes jau kalbėjome, kad Mums reikia sistemos, kuri padėtų mums gyvendinti labai ambicingus e, e, partnerystės tikslus. Tačiau dabartinė sistema, dabartinė strategija neatitinka šių tikslų, todėl ją reikia peržiūrėti. Vienintelis dalykas, e, dėl kurio aš nesu toks tikras kaip kolega, tai yra bendrųjų ekspertų grupių trūkumai konkrečių klausimas, ar jie ekspertai buvo pakankamai e, kompetentingi. Aš manau, kad jie buvo kompetentingi, tačiau e, mes nesusitarėme su afrikiečiais dėl bendrų interesų. Ir todėl sėkmingai dirbti buvo sunku. Galima būtų dabartinę formulę peržiūrėti. Pavyzdžiui, taip, kad būtų atsižvelgta į skirtingus tikslus, bet ir kitus e, aspektus. Pavyzdžiui, gebėjimas e, pasiekti tuos tikslus, e, finansinės lėšos turimos partnerystės šalių. Kitaip tariant, mums reikia geriau atsižvelgti į realybę, į tikrovę. Ta ir ketiname daryti. Apie tai ir kalbėsime kitame aukščiausių lygių susitikime Mūsų laukia tikrai labai sudėtingos dėrybos su mūsų partneris Afriko, Afrikoje. Jie taip pat kritikuoja dabartinį modelį, bet kągi toliau daryti? Mes visi sutarėme dėl diagnozės, tačiau nesutarėme dėl to, kaip galima būtų e, tas problemas spręsti. Bet man atrodo, kad Labai gerai yra tai, kad bet, bent jau mes visi sutarėme, kad toliau taip dirbti nebeįmanoma, nebegalima. Galima būtų užsimiau aptarti dilemą, su kuriamis mes susiturime e, tuos iš, iššūkius. Ir e, nemažai jų neįmanom bus įspręsti nei šiais metais, nei e, kitais metais, nei jo lapu artimiausiame aukščiausio lygio susitikime. Kitos kartos turės e, žengti toliau ir, ir gilinti mūsų e, bendradarbiavimą. Mes 2007 metais deklaracijoje išdėstėme savo tikslus, tačiau kol kas jų neįgyvendinome. Nu, šie tikslai labai gražiai atrodo popierioje, tačiau tikrovė yra kitokia. Ir dabar peržiūrint e, susitarimų gyvendinimo modelius, reikėtų dar kartą pagalvoti apie savo strateginius tikslus Afrikoje, apie Afrikos strateginius tikslus ir apie tai, kaip galima būtų juos suderinti tam, kad tai pozityviai teigiamai prisidėtų prie mūsų santykių ir situacijos abiejose e, žemynuose. Be to, aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, kad labai svarbu yra į šios strategijos peržiūrą įtraukti ir pilietinę visuomenę. Šios strategijos dėmesio centre yra žmonės, tačiau realiai mes matome, kad pilietinės visuomenės organizacijos nedalyvauja aktyviai įgyvendinant šią strategiją. Todėl mes turėtume ypatingą dėmesį skirti būtent pilietinės visuomenės dalyvavimui e, naujame bendradarbiavimo modelyje. Nes labai svarbu yra, kad pilietinė visuomenė galėtų vaidinti savo vaidmenį stebėsinos mechanizmai, skaidrumo užtikrinimo mechanizmai, darbo rezulta, eksperto, ekspertų darbo rezultatų techninis vertinimas. Visi šie dalykai yra reikalingi. Reikia juos kurti, tačiau vengiant papildomos biurokratijos, nes mes nenorime sukurti biurokratinį monstrą, kuris tik tai auktų ateityje. Taigi turime atsargiai elgtis, bet mes turime šiokių tokių minčių, kaip galima būtų e, tai daryti. Ir be abejo, Europos parlamentas turėtų dalyvauti stebėsinos procese. Ir e, tikiuosi, kad mes surasime pakankamai e, gebėjimų, pajėgumų tam, kad mes galėtume kartu siekti bendrų tikslų. Taigi, iš esmės, aš manau, kad uh, Šiandien mes išgirdome įdomias mintis, kurios gali tapti įdomių ir gerų pagrindų tolesniems diskusijoms. Ir tyrimas buvo atliktas labai greitai ir todėl aš norėčiau padėkoti kolegai ir jo bendradarbiams už šį darbą. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį, sutikiu žodį ponui Martinės. Gracias, kolega prezidenta. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už čia įdomią prezentaciją. Ir e, jinai buvo labai tiksli, turint omenyje, kad jūs turėjote nedaug laiko kalbėti. Ne visi mūsų kolegos draugai žino, kaip situacija atrodo ir todėl jūs pateikėte tą išsame informaciją glaustai labai sėkmingai ir informatyviai. Aš norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų, kurie galbūt bus aptarinėjami mėnesio pabaigoje ir aukščiausių lygio susitikime. Pirmiausia, mes turėtume patys savęs paklausti, Ar Afrika iš tikrųjų yra ES, Europos parlamento dėmesio centre? Apie kokią Afriką mes kalbame? Apie kalbame apie tą dalį, kuri yra prie viduržymė jūros, ar apie visą Afrikos žemyną? su pan, Panafrikos parlamentu mes taip pat turėsime problemų, jeigu mes neišsiaiškinsime būtent šio požiūrio. Ypač bendradarbiaudami ir su Afrikos sąjunga mes turime būti labai aiškus, kadangi galima vadovautis dviem skirtingais požiūriais į šitą žemyną ir taip matyti dviejopas problemas. Taigi, klausimas, ar mes su, turėsime omenyje Panafrikos visą žemyną ar Afrikos sąjungą. Nuo to priklausys mūsų požiūris ir požiūris į problemas, galbūt ir papildomas problemas. Pavyzdžiui, Marokas nedalyvauja Afrikos sąjungos veiksmuose, nors mums Marokas yra vienas iš svarbiausių bendradarbiajimo partnerių ir todėl daugelį sąjungos valstybių Marokas yra labai svarbi valstybė, o dėl įvairiausių istorinių priežasčių Afrikos sąjungoje tiesiog lyderio vaidmens ėmėsi visai kita valstybė, kurią mes puikiai žinome. Taigi aš nenorėčiau plėstis, tačiau norėčiau pasakyti, kad šitas bendradarbiavimas kol kas nevyksta e, optimaliai. ES ryšiai su Afrikos organizacijomis yra įvairiausio pobūdžio ir negalima sakyti, kad viską gali e, apriepti aukščiausio lygio susitikimas. Jeigu mes neišsiaiškinsime savo požiūrio, tai tas aukščiausio lygio susitikimas gali tiesiog nepasisekti. Prieš trejus, ketverius metus Afrikos žemynė vyko įvairiausio pobūdžio sudėtingų konfliktų, mes e, pasibaisėjome situaciją Malyje, o dabar e, įvykiai Centrinės Afrikos Respublikoje. Bet to, jeigu pažvelgtume e, ir plačiau, tai ir prie viduržėmio jūros esančiose Afrikos valstybėse, tokiuose kaip Libijoje ir kitose, vyko ir iš dalies tebe vyksta konfliktai, kurie yra labai sudėtingi ir uh, kurie tiesiog dar nesibaigė, dar akivaizdžiai matome žaizdas, kurios nėra užgyjusios. Per pastarasias 48 valandas vyko įvairiausių sutingų dalykų Libijoje, Malis galbūt yra ta valstybė, į kurios vystimą mes galėtume įnešti didesnį indėlį, tačiau kaip ten bebūtų, bent jau mano frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad negalima ES e, santykius su Afrika plėsti ir tęsti būtent taip, kaip darėme iki tol. Prisiminkime, kas vyksta Ugandoje. Nepamirškime, kad ten žmonės yra persekiojami. Kita tema - seksualinis išnaudojimas, prievartavimas. Mai tai yra temos, kurios mus jaudina jau keletas metų. Afrikos ir Karibų jūros regione taip pat mes susidurėme su panašius problemomis. Taigi negalime būsimame aukščiausio lygio susitikime, negalime tiesiog šitų temų apeiti arba tiesiog jas aptarinėti tik deklaratyviai, jeigu mes nesiimsime kalbėti ir apie tas mano minėtas problemas, tai mes tiesiog nepreipsime visų problemų. Afrika yra labai sudėtingas žemynas ir todėl šiame aukščiausio lygio sutikime reikia imtis ir Ugandos problemos. Uganda yra ta valstybė, kurioje galime sulaukti tokių pokyčių arba tokių įvykių, kuriuos patyrėme e, kitose Afrikos valstybėse. Naujieji Ugandos įstatymai dar nėra tapę įstatymais, tačiau bent jau sulaukime prezidento patikinimų arba deklaracijų, kad tie geri norai taps įstatymais komisijos išorės veiksmų tarnybos atstovai turėtų pasakyti, kaip konkrečiai turėtume bendradarbiauti su Afrika ir su atskiromis valstybėmis. Kitaip nėra prasmės kviesti aukščiausio lygio susitikimą, jeigu, jeigu mes nepaminėsime konkretų konkrečių klausimų. Todėl galvodami apie susitikimų temas, reikėtų pirmiausia apsispręsti, kokie klausimai bus aptarnėjami. Sí, muchas gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. pranešimas yra pakankamai įdomus, tačiau kalbant apie jo turinį, tai jis tikrai labai diplomatiškas. Jame teigiama, kad santykiai tarp ES ir Afrikos šiuo metu patekė į aklavietę. Tik tai, tai pasakyta diplomatiniais terminais, manau, kad mes turėtume atkurti tarpusavio pasitikėjimą ir laikytis prisimtų įsipareigojimų. Kaip pranešėjas minėjo, šiuo metu mes tą pasitikėjimo jausmą prarandame ir e, privalome atsižvelgti į šį kontekstą, bendradarbiaudami su savo partneriais iš Afrikos. Pavyzdžiui, kolega Martinės e, iškėlė problemas Ugandoje, kurios tikrai yra didelio masto ir Tokių probleminių klausimų yra iš tiesų nemažai. Mes e, tikime strateginio dialogo ir e, minėtus klausimus reikia kelti Panafrikos diskusijų kontekste. Ir galbūt galėtume susitarti dėl bendrų salčio taškų, tačiau man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų, reikia juos svarstyti e, ir reikia galbūt juos įvertinti iš skirtingų požiūrio taškų, reikia užsibrėžti tam, tikslus, tam tikrus e, tvaraus vystimosi tikslus, kurių reikia siekti. Taigi svarbu, e, kad ES turėtų aiškę apibrėžtą strategiją dėl Afrikos saugumo. Matome, kokia yra dabar padėtis Ukrainoje ir galima tikėtis tam tikro sniego gniūštės efekto, jeigu procesai Kryme pajudės netinkama linkme. Taigi reikėtų svarstyti apie tokios saugumo strategijos patvirtinimą ir gyvendinimą Afrikoje ir mūsų požiūrį į šią strategiją, taip pat pagalvoti, kokių pasiūlymų šioje srityje galime tikėtis iš savo Afrikos partnerių. Taip pat suvokiame, kad e, šiuo metu vyksta tam tikras lūžis e, mūsų e, partnerystės santykiuose, kadangi pradame turėti reikalus naujais partneriais ir galbūt galėtume pasinaudoti dabar atsiradančiomis progomis, siekime užtikrinti didesnį skaidrumą, daugiau investicijų. Ir dar kartą noriu padėkoti už šį tyrimą. Jo išvadas jis yra pakankamai įdomus ir iš tiesų esate teisūs, mes turime peržiūrėti ir iš naujo vertinti savo interesus santykius su Afrika Afrikos šalimis. Ačiū. Dabar taip žodžiu ponui Eli, kad jis galėtų atsakyti į kolegų komiteto narių užduotus klausimus ir pareikštis mintis. Prašau. Ačiū, ponė Pirink, ir dėkoju parlamento nariams už jų pastabas ir jų mintis išsakytas. Aš pabandysiu atsakyti į klausimus e, tai, e, e, eilės tvarka, bet gal vieną kitą praleisiu. Bendra diagnozė. Tai yra tai, kaip mes vertiname santykius tarp mūsų dviejų žemynų. Prieš metus viename straipsnėje, kuris buvo išspausdintas Pietų Afrikos e, tarptautinių santykių instituto žurnale. Ir e, to straipsnio pavadinimas buvo pesimistiškas. Atodrugis e, tarp mūsų kontinentų vis didėja. Ir aš tame straipsnėje norėjau pasakyti, kad viena vertus yra iškius rizika, kad mes atotrukis tarp Europos ir Afrikos didės ir tai, kad kiekvienas iš šių e, žemynų eis savo keliu. Ir parengiamasis e, darbas, e, laukiant aukščiausio lygio susitikimo, rodo, kad mes norime išvengti to, kad atotrukis tarp mūsų žemynų didėtų, tačiau antra vertus labai gali, galima tikėtis, kad kiekvienas iš mūsų eis savo keliu, nes viena vertus mes norime konvergencijos, norime suartėjimo, tačiau antra vertus panašu, kad ne viena iš šalių neturi pakankamai valios tam pasiekti. Ir taip galima perėti prie kito klausimo, tai yra prie skirtumo tarp Šiaurės Afrikos ir kitų Afrikos šalių. Mes puikiai žinome, kad uh, kad ir na, Afrikos regioninė organizacijas, kuri vadinasi uh, makaronų likščiai, yra kitos organizacijos ir jos veikia ir, ir jie tik kaip yra patenkinti. Ir panaši situacija yra Europos Sąjungoje. Uh, Ar gali ES šalis veikti vienašališkai, ar joms reikia sutelkti savo jėgas, pavyzdžiui, ES e, e, platformoje? Jūs sakėte, kad e, situacija keičiasi gan greitai ir iškyla klausimas, kaip galima būtų pasinaudoti daugiašališkumo teikiamais privalumais tam, kad mes suvienytume savo pozicijas. Jei Afrika ar Europos Sąjunga pasiūly, ar Europa pasiūlys kažkokias iniciatyvas, kurios padės mums uh, uh, sumažinti tą atotrukį tarp uh, mūsų žemynų, bus labai gerai. Ir aš uh, manau, kad uh, Panafrikos institucijų veikla yra labai svarbi, tai yra naujas dalykas ir galima gal ir tikėtis, kad situacija iš esmės pasikeis, nes uh, Jei bus kalbama apie šios organizacijos lėšų panaudojimą pasitikėjimo kontekste. Ir kalbame taip pat ir apie finansavimą. Ir finansavimas bus suteiktas, taigi niekas negalės sakyti, kad lėšų tiesiog nėra, tik tai viskas priklauso nuo partnerių nuotaikos, nuo jų, nu, nuo jų uh, nusiteikimo. Ir aš asmeniškai manau, kad e, ta, tas kont, e, kontinent, kontinentinis matmuo turėtų būti uh, tinkamai vertintas, ypač kai kalbame bendrą Afrikos ir ES strategiją. Yra daugybė klausimų, kuriuos reikia svarstyti ne strategijos rėmose, bet kitos, kitų formatų. Konfliktai Aš negalėjau užsiemė apie juos kalbėti, bet akivaizdu, kad taikos įtvirtinimo ir saugumo erdvėje mes bendradarbiavome su Afrika, tačiau nelabai gerai mums sekasi. Aš lapkričio mėnesį uh, lankiausi Adisabeboje ir tenai kalbėjau e, su pareigūnais, kurie yra atsakingi už e, taikos palaikymą ir saugumą. Ir tai buvo žmonės tiek iš ES, tiek iš e, Afrikos institucijų. Ir ten aš pamačiau, kad jie vieni kitais pasitikė, kad jie turi pakankamai išteklių, pakankamų lėšų. Pažiūrėkite, tai kas vyksta Somalijoje Sahelio regione tenai Europos Sąjunga vaidina vis svarbesnį vaidmenį ir dialogus Europos Sąjunga plėtojamas yra sėkmingai. Pažvelkite į tai, kokios vyksta diskusijos Afrikos aukščiausių lygio susitikimuose ir regioniniuose forumuose. Ir matau, kad mes turime bendrą viziją, bendrą požiūrį, yra įvairių formatų. Pavyzdžiui, prancūziškasis formatas, tai ir, yra situacija, kai Prancūzija įsikiša į, kokį, į e, kokius nors, e, e, kokią nors šalį. Yra ir Somali pritaikytas formatas. Yra ir modelis, pagal kurį Afrikos pajėgos stengiasi sutvarkyti situaciją. Matome ir to pavyzdžių. Taigi taikomi yra įvairūs požiūriai, atsižvelgėjama kiekvieną kartą į e, kiekvienos situacijos ypatumus, nes mes ne visuomet žinome, kaip reaguos tarptautinė bendruomenė, kaip reaguos, reaguos region, e, regiono žaidėjos. Ir e, taikos palaikymo ir saugumo srityje mes galime būti optimistai. Toliau jautrus klausimai. Reikia suvokti, kad kai yra paskelbimos politinės deklaracijos, tuomet nu, naudojama yra vienokia retorika ir nesvarbu, ar kalbėtume apie Ugandą ar Nigeriją ir apie homoseksualumą draudžiančius įstatymus šiuose šalise. Ir tai nepamirškime, kad. A, kad e, buvo nuspręsta surinkti ekspertų grupę, kuri, kurio dirbtų tiek Afrikos, tiek ES teisininkai ir dirbtų e, baudžiamo tribunolo e, rėmose, tam, kad galėtų spręsti klausimus, kurie yra aktualūs, ypatingai žmogus teisų srityje. tūkstantmečio vystimosi tikslai, visi su kuo mums teko bendrauti, pažymėjo, kad e, partnerystė šiems tikslams pasiekti e, nepasiteisino, nes e, buvo nuspręsta tvarkyti šios klausimus tik tai Afrikos uh, formatu, tačiau suprantame, kad reikia galvoti apie platesnį, apie globalų kontekstą. metais Europos Sąjunga parengs ataskaitą apie e, vystumąją politiką ir e, joje bus e, irgi kalbama apie tai, kokiose prioritetinėse sritise turėtume bendradarbiauti. Ir aišku, kad tokių prioritetų yra labai daug. Ir galima kalbėti apie atskirų šalių e, strategijas. Ir šios bendros e, strategijos e, yra labai svarbios. Kuo daugiau ES šalis renks tokias bendras daugia šalės strategijas, tuo labiau mes galėsime padėti uh, E, aiškiai suformuluoti Afrikai vystumojo bendradarbiavimo tikslus. Toliau mes perėmė nuo e, labai bendro, bendrų saugumo strategijų prie regioninio saugumo strategijų ir ypač Sahelio regione jį e, pasiteisina. Ir e, tokia bendra sistema padeda mums ES geriau suvokti, ko mes siekime ir tai nusiųsti taip pat aišku signalą mūsų partneriams. Aš esu nešališkas e, e, stebėtojas ir galiu pasakyti, kad nepaisant to, kad dar galima be abejo būtų labai griežtai kritikuoti bendrąją ES Afrikos strategiją, tačiau yra ir teigiamų šios strategijos aspektų. Ir paskutinis dalykas - privatus sektorius. Mes atlikome kelis tyrimus kurių tikslas buvo įsiaiškinti, kaip privatus sektorius prisideda prie vystimosi Afrikos šalise. Ir mes išnagrinėjame pavyzdžius, kai vyriausybė bendradarbiauja su privačiu sektoriumi, ypač tuomet, kai ieškoma yra investicijų ir kai kalbama apie priekybos diplomatiją. Ir taip dabar yra skatinama e, investuoti e, į Afriką ir paprastai tokiais investuotojais tampa prekybos rūmai, nes jie turi daugiau e, gebėjimų, tai yra kolektyviniai investuotojai. O kai kalbame apie privačius investuotojus, čia problemų yra daugiau ir mes nagrinėjame šią problemą ir mes matome, kad uh, kad čia e, bendradarbiavimo darbo atvarkė, e, aš kalbu apie privačių, asmenų, privačių įmonių bendradarbiavimo darbo atvarkė, ji gali skirtis priklausomai nuo įvairių aspektų. O, ačiū. Tęsime turbūt varkės svarstymą. Dabar keismės e, nuomonėmis dalyvaujant pana Michaeliu Galeriui, kuris vadovauja Europos parlamento delegacijai ryšiams su Panafrikos parlamentu. Žinote, kad mūsų susitikime turėjo dalyvauti užsienio komiteto pirmininkas Brokas, tačiau atsižvelgiant į e, aktualią politinę padėtį, ponas Brokas negalėjo atvykti. Dabar kalbėsime apie pasirengimą ES Afrikos parlamentiniam aukščiausio lygio sustikimui, kuris vyks kovo 31 valandžio 1 dienomis. Taigi, e, išvakarėse ES ir Afrikos aukščiausio lygio sustikimo vadovų sustikimo, kuris vyks balandžio 2-3 e, dienomis. Parlamentinis aukščiausio lygio sustikimas, e, jame dalyvaus e, parlamento pirmininkas e, ponas Šulcas ir ponas Amadi, Panafrikos parlamento pirmininkas, taip pat Katrin Ašton, komisijos vicepirmininkė. Afrikos Sąjungos komisarė atsakinga už politinius klausimus ir ES ir Afrikos uh, už ES ir Afrikos e, tarpusavio santykius atsakingi pareigūnai, taip pat nevyriausybinio organizacijų atstovai. Taip pat bus patvirtinta tinkama deklaracija, e, kurioje bus išreiškiamas susirūpinimas abiejų parlamentų dėl to, kad būtų negyvendinti ES Afrikos bendrąją strategiją. Ta deklaracija bus patvirtinta aukščiausio lygio sustikimo ES ir Afrikos vadovų išvakarėse. Dabar panas Galeris pristatys e, rengimasi šiam parlamentiniam aukščiausio lygio sustikimui ir noriu pabrėžti, kad e, jau daug kartų buvo pabrėžta ES ir Afrikos kontinento tarpusavio santykių svarba buvo išskirtas aštuonios teminės grupės. E, kurias, e, kurios yra svarstomos rengiantis pasirašyti įvairius bendradarbiavimo susitarimus. Užsienio reikalų komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad būtina e, didinti gebėjimus ir atitinkami veiksmai gebėjimo didinimo srityje padėjo mums e, pereiti į aukštesnį partnerystės lygį tiek e, kontinentinių, tiek regioninių lygmenių, gyvenant įvairius projektus. Taigi, mielas ponė Galeri, kadangi esate ES ir Panafrikos parlamentų tarp parlamentinės delegacijos pirmininkas. E, dabar steiksime Jums galimybę pristatyti Jūsų mintis susijusius su mūsų lūkesčiais besirengiant ketvirtajam ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimui. Patikimės, kad pateiksite tinkamų pasiūlymų, kaip E, abiejose kontinentuose sustiprinti parlamento vaidmenį, ypač saugumo politikos srityje ir tokiu būdu siekti, kad Europos ir Afrikos piliečiai būtų geriau informuojami apie priimamus ir gyvenimus politinius sprendimus bei pusio bendarbiavimo kontekste. Politinės diskusijos, kurios vyks aukščiausio lygio sustikimo metu, mums taip pat yra svarbios. Manau, kad e, parlamentinėme aukščiausio lygio sustikime bus skiriama pakankamai e, dėmesio šioms diskusijoms ir bus patvirtintas baigiamasis dokumentas. Taigi, ponė Galerį, jums žodis. Ačiū pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Aš taip pat būčiau, norėčiau, kad mūsų posėdis būtų vykęs kartu su AFET posė, e, komiteto nariais, tačiau jūs matote, kad aktualūs įvykiai pakoregavo mūsų darbo tvarkę ir todėl e, kolega Tarasiukas yra atvykęs į parlamentą, jisai dabar kalbasi su užsienio reikalų komiteto atstovais ir būtent dėl tos priežasties ties aš pavėlavau ir negalėjau klausytis ankstesnės diskusijos bei pristatymo, kadangi aš norėčiau, norėjau išklausyti informacijos apie Ukrainą. Šie dokumentai, kuriuos aš gavau, yra anglų kalba ir todėl aš pakeisiu kalbą. Kalbėsiu angliškai. Taigi, kolegos, jūs puikiai žinote, kad pirmasis ES ir Afrikos aukščiausio lygio sustikimas įvyko Kairė 2000 metais, antrasis Lisabonoje. 2007 metais, metais ir buvo priimtas sprendimas kas treji metai renkti tokius susitikimus, vieną kartą Europoje ir vieną kartą e, Afrikoje. Bendra strategija numato ilgalaikę bendradarbiavimo viziją ir tarpusavio santykius globaliame pasaulyje. Mes čia šioje strategijoje kalbame jau plačiau negu tik tai apie vystimosi bendradarbiavimą, labiau suteikėme dėmesio ne tik tai Afrikos regionui, bet atsižvelgime ir į globalius bei Europos e, klausimus. Todėl reikia į kai kuriuos iššūkius duoti ir regioninį, ir globalų e, atsaką. Labai svarbu, kad Afrikos ir ES piliečiai labiau įsitrauktų į šitą bendradarbiavimą. Mes vadovavomės bendra vizija ir bendru principu, kad Afrikos strategijoje turėtų vyrauti partnerystė paremta pagalba. Neseniai buvo priimtas antrasis šios strategijos įgyvendinimo planas O dabar e, Afrikos valstybių ir ES valstybių aukščiausių lygos susitikimas vyks balandžio 2-3 dienomis. Čia mes kalbame ne tik tai Afrikos sąjungos valstybių Europos sąjungos susitikimą, bet ir Maroko dalyvavime šiame susitikime. Prieš šį aukščiausio lygio susitikimą Lisabonoje 2007 metais įvyko taip pat toks e, išplėstas sustikimas, taip pat Tripolėje ir trečiojo sustikimo metu dalyvavo daugiau negu, Europo, negu Afrikos, sąjungo, Afrikos sąjungos valstybių. Praėjusiais metais delegacija ryšiams su E, Afriką, buvo nuvykusi į Afrikos regioną, bet to mūsų biuro posėdėje mes e, numatėme pasirengimo aukščiausio lygio susitikimui klausimus. Tokie parengimieji posėdžiai jau yra įprasinė praktika ir, žinoma, yra numatyta atitinkama darbo tvarkė, kuriai pritarė komiteto nariai šitas parlamentų aukščiausio lygio susitikimas įvyks prieš aukščiausio lygio e, susitikimą. Jis prasidės kovo 31 ir tęsis tris dienas. E, yra numatoma parengti ir atitinkamą bendrą parlamentų deklaraciją, kurioje bus įvertinta ta bendroji ES ir Afrikos bendradarbiavimo strategija. Taigi e, vyks ir kiti susitikimai parlamente šito tarp parlamentinio aukščiausio lygio susitikimo išvakarėse ir metu. 2013 m. gruodžio 12 dieną taip pat buvo kalbėta apie pasirengimą šiam aukščiausiam lygio susitikimui. Parlamento vardu bus deleguota 23 atstovų į šitą tarp parlamentinę asamblėją Viena vieta yra rezervuota e, prezidentui Šulcui ir taip pat dešimt vietų bus skiriama politinėms frakcijoms ir be to svarbiausiai Afeto, Devi ir mūsų e, komiteto nariams. Atvarai pasakysiu, kad aš tikiuosi, kad 23 tos vietos bus užpildytos iš tikro ir aš manau, kad mes neskirstysime tų kolegų mūsų delegatų į e, atskirų institucijų ar atskirų frakcijų atstovus, nesvarbu ar tai bus DV ar AFET nariai ar jie bus tikrieji nariai ar pakaitiniai, vis tiek, mano manimu, mes visi 23 dalyvausime šiame susitikime ne tik tai atidarimo ceremonijoje, bet ir šito tos tarp parlamentinės asamblėjos darbe visas tris dienas. Svarbu, kad mes išsaugotume savo gerą įvaizdį kolegų akise. Puikiai suprantu, kad vyksta Mm, rinkiminė kampanija, bet aš manau, kad mums vis dėlto pavyks visiems atvykti į šitą asamblėją. Kovo 12 diena yra numatytas e, susitikimas su 23 šitos asamblėjos nariais. Ir yra rengiami dokumentai, kuriuose atsispindės ir šitos kad tik tai prasidėjo studijos rezultatai apie tai, kaip yra įgyvendinama bendroji Afrikos ES strategija. Ir taip pat bus atsižvelgta į e, kolegų pasiūlymus mūsų 23 e, šitos tarparlamentinės asamblėjos delegatams. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kokių sėkmingiausių rezultatų būtų galima pasiekti artimiausiais metais ir galbūt sutelkiant dėmesį į svarbiausias temas. Aš siūlyčiau sutelkti dėmesį iš tai, kokias temas. Pirmiausia, remtis taikos ir saugumo užtikrinimo e, patirtimi Ir čia rezultatai tikriausiai yra patys svarbiausi. Taip pat reikėtų siekti, kad būtų užtikrinta gilesnė makroekonomikos valdysena, reikėtų dėmesį skirti demokra, demografijos raidai Afrikoje ir taip pat mm, siekti daugiau užimtumo. Taip pat reikėtų žemynų lygmenių aptarti atskirų nacionalinių saugumo sistemų e, stiprinimo klausimus, taip pat e, apsirūpinimo maistu, vandeniu klausimai, aplinkosaugos klausimai, mano manimu, yra labai svarbus. Visi jie bus įtraukiami į darbo tvarkę, tačiau ji dar nėra galutinė. Šita asamblėja prasidės e, prezidentų Amadi ir Šulc e, kalbomis. Afrikos Sąjungos komisarė atsakinga už politinius klausimus taip pat pasakys savo e, įvadinę kalbą, o po to bus tęsiamas darbas rengiant bendrą deklaraciją, kitą dieną prasidės strategija dėl žmogaus teisių įtraukimo į bendrąją bendradarbiavimo tarp Afrikos ir ES strategiją ir po to bus organizuojamas delegatų, kurie dalyvaus šioje parlamentinėje sesijoje susitikimas. Taigi mes turėsime pakankamai daug progų iki kovo 31-osios išklausyti kolegų e, pastabas ir pageidavimus. Delegacija rengia e, programos darbotvarkės projektą. Mes jį šitą projektą išsiuntinėsime kolegoms ir paprašysime, kad jie pateiktų savo komentarus. Kad ir norėčiau, kad savo samprotavimus pateiktų ne tik tai tie kolegos, kurie dalyvaus tarp parlamentinėje asamblėjoje, bet ir kiti. Apskritai norėčiau pasakyti, kad mes parlamentarai turėtume pripažinti, kad ES politiniai įsipareigojimai, turiu omenyje komisiją ir išorės veiksmų tarnybą, pirmiausia, galbūt išorės veiksmų tarnyba nėra taip angažuota e, stiprinant tą politinį bendradarbiavimą su Afrikos regionu. Susitinka vyriausybinių lygmenių trijulės, taip pat susitinka e, e, ekspertai, tačiau Aš manyčiau, kad tuo nereikėtų pasitenkinti, kadangi mes pastaruoju metu visuomet išsakėme nuomonę, kad Afrika nesijaučia vertinama taip rimtai, kaip to norėtų. Ir dėl tos priežasties mano, kad įvairiais bendradarbiavimo klausimais nebuvo pasiekta tų tikslų, kurių buvo galima įsivaizduoti. Taigi ES turėtų rimčiau žvelgti bendradarbiavimą su Afrika ir jis turėtų būti ryškesnis ne e, popieriuje, neformaliai, bet ir matomas ryškiau praktikoje. Nenorėčiau kalbėti apie tai, kiek asmenų dalyvauja šios programos įgyveninime, tačiau manyčiau, kad reikia suformuluoti aiškiau prioritetus ir tuos klausimus, kurie yra įtraukiami į bendradarbiavimo darbo atvarkę. Dėkuoju, ponui Galeriui, dabar žodžiu sugimės ponui Martinės. Ačiū. Ačiū, Mihailė. Išklausime labai įdomią Europos visumo bendradarbiavimo politikos valdymo centro tyrimo pristatymą prieš tavo ateinant Ir aš tiesiog norėčiau pakalbėti apie tai, kad mes negalime nedalyvauti šiame aukščiausio lygio susitikime. Ir tenai turime kalbėti apie žmogaus teisės. Ir būtent taip mes galėsime iškelti teisės aktų klausimą ir kalbėti apie statymus, kurie gal ir ne homofobiški, bet persikioja asmenys už homoseksualią veiklą. Tai yra aktualu ne vien Ugandai, bet ir kitoms šalims, e, pavyzdžiui, e, Nigerijai. Viena per kitaip turėsime atkelti šią temą. Ir be abejo, ji yra labai sudėtinga, labai jautri. Bet yra ir dar vienas klausimas, apie kurį kol kas niekas nekalbėjo, o jis yra labai svarbus, gyvybiškai svarbus. Mes kartais kalbame apie apie tai, kad Afrika turi vystytis ir pamirštame, kad daugiau nei 50 tūkstančių afrikiečių laukia progos persikelti per jūrą į Europą. Tai yra tūkstančiai žmonių. Ir jie nori pas mus patekti bet kokią kainą. Ir uh, europiečiai nesupranta, kodėl tai galėtų būti uh, įdomu jiems. Ir vidaus reikalų ministrai šiandien susitiks ir uh, su ponė Malstrom. Žinau, kad mano šalies uh, ministras dalyvau šiame susitikime. Uh, Ir jie kalbės apie tai, kaip elgtis Lampedūzoje, pavyzdžiui. Ir kitur, kai daugybę į pietus nuo Saharos e, esančių šalių pilie, e, piliečių keliasi e, jūra tam, kad pasiektų mūsų krantus. Ir dažnai mes juos pasitinkame guminėmis kulkomis. Mes radome net 15 lavonų ir jų gali būti ir daugiau ir mes turime apie tai kalbėti. Turime skirti pakankamai laiko šiems klausimams aptarti. Šį klausimą reikia kelti ir apie tai kalbėti savo, su savo partneriais Afrikoje. Šią situaciją privalu spręsti. Reikia ieškoti sprendimų, kurie atitiktų socialinę ir ekonominę situaciją tose šalise, kurie atsižvelgtų į ekonominę socialinę situaciją, bet ir tokių sprendimų, kurie būtų pagrįsti ES vertybėmis. Aš dirbau ir Tripolėje, ir Lisabonoje Ir dabar ketinu su jumis bendradarbiauti tam, kad šis susitikimas būtų konstruktyvus, susitikimas, kuriame būtų pasiekti realūs rezultatai, kurie padės mums pasiruošti tarp vyriausybiniam aukščiausio lygio susitikimui, nes jis labai svarbus. Dėkoju. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Kosta Perer, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Galeriui už jo suteiktą informaciją apie parlamentinį aukščiausio lygio susitikimą. Akivaizdu, kad šis susitikimas bus įdomus ir Europos parlamentui, ir Panafrikos parlamentui, ir tai ir bus puikiai proga aptarti mūsų santykius su Afrika. Be to, tai bus gera proga šiems klausimams aptarti. Mes galime tik tai apgailėstauti, kad šis susitikimas negalėjo būti surinktas anksčiau tam, kad jame vyksinčios diskusijos galėtų realiai paveikti vyriausybių aukščiausių lygių susitikimą. Bet labai svarbu yra tai, kad ir ponas Šulcas, ir Panafrikos parlamento pirmininkai kreipsis į susitikimo dalyvius Ir nebejoju, kad tai taip pat padės mums pasiruošti vyriausybių susitikimui. Mes e, stengiamės suderinti savo tikslus su, su e, aukščiausio lygio susitikimo tikslais. So, taika ir saugumas be abejo, tai bus labai svarbi e, tema. Tačiau toliau tvarių darbo vietų kūrimas labai svarbu migracija. Tai buvo svarbios sustikimo temos. Ir dabar aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip mes ketiname dirbti ir kaip ketiname, kaip dirbsime. Be abejo, bus rengiamos diskusijos, jų metu bus pristatomi pasisakymai, dalyvių pasisakymai. Ir e, mes taip pat rengsime e, pareiškimą, nes būtent jis pateks į istorijos vadovėlius. Kiekvieno aukščiausio lygio susitikime, paprast, e, paprastai yra rengiami yra tokie pareiškimai, juose kalbama ir apie tai, ko mes siekiame. Ir šis dokumentas turėtų taip pat apibendrinti mūsų santykių raidą nuo 2007 metų. Tai ir nuo tų metų, kai buvo patvirtinta bendroji ES Afrikos strategija. Bet to mes dabar kartu su partneriais Afrikoje galvojame ir apie tai, jog šiame politinėme pareiškime reikėtų paminėti ir tas temas, e, tas sritis, kuriuose galima tikėtis realios pažangos. Ir kol kas mes galvojame apie keturias sritis, dar turime jas aptarti su partneriais Afrikoje. Ir tai yra klimato kaita, žemės ūkis, migracija. Ir mūsų santykiai po 2015 metų. Aš galiu dabar patvirtinti, kad apie šias keturias temas bus kalbama parengtame pareiškime ir mes norime, kad viskas, kas būtų pasakyta, būtų prasminga, kitaip nėra jokios prasmės apie tai kalbėti. Arba galima kalbėti apie realiai siekiamus tikslus, arba bent jau kalbėti apie tai, kokia yra dabartinė situacija ir kokiais aspektais galime tikėtis sutarimo tarp Afrikos ir Europos Sąjungos. Taigi galime tikėtis, kad mes parengsime, pasieksime tą rezultatą, kuris bus priimtinas abiems šalims ir kad bendras šalių pareiškimas pateks vis dėlto istorijos vadovėlius. Dabar kalbėdamas apie strategiją ir apie tai, kad mes norime, kad ši strategija būtų gyvenama tarp lygių partnerių. Ir čia, kai kalbame apie kovą su skurdu, Turime suvokti, kad reikia kalbėti ne vien apie pagalbą, bet ir apie priekybą ir investicijas. Būtent taip mes norime, da, tokiu kampu norime aptarti šį klausimą. Toliau taika ir saugumas. Jūs kalbėjote apie makroekonominį valdymą, apie galimybės kurti naujas e, vietas, galimybę naudotis naujausiamis technologijomis. Aš manau, kad visi šie tikslai atitinka mūsų e, požiūrį ir mes galėsime jūsų pasiūlymus atsižvelgti saugumo ta, a, e, sistemos, kurios veiktų visame žemynė. Čia aš turiu šiokių tokių a, a, abejonių, nes negana apie tai vien kalbėti, reikia, kad ir kita šalis imtųsi veiksmų. Mes e, turime suprasti, kad e, tas politinis prieiškimas be abejo bus kompromiso e, rezultatas. Mes ieškosime tokių formuluočių, kurios būtų priimtinos abiems šalims. Tai reiškia, kad mūsų laukia sunkios dėrybos Ir labai gali būti taip, kad galutinės rezultatas, galutinės tekstas e, bus kompromisinės. E, tai reiškia, kad jisai atitiks visiškai nei mūsų, nei afrikiečių e, lūkesčių. Ir jau šiandien buvo kalbėti apie tai, kaip galima būtų siekti sutarimo. Ir aš Tikiuosi, kad žmonės galės kalbėti atvirai šiame e, aukščiausiojo lygio susitikime ir nebijoti taip pat išdėstyti kitokią nei mūsų poziciją, nes mūsų e, nuomonės kai kuriais klausimais e, skiriasi. Ir galvodamas dabar apie tą politinę deklaraciją, politinį pareiškimą, aš noriu dar kartą pabrėžti, kad mes turime šiame dokumente pažymėti tas rytis, kuriuose mes sutarėme Negalime da, surašyti tokio dokumento, kuriame a, europiečiai pasakytų vieną dalyką, o afrikiečiai visiškai da, kitą. Ne, mes visi suprantame, kad suderinti bendrą tekstą nebus lengva, tačiau tai nereiškia, kad mes turėsime vengti visus aktualiausius ir opiausius a, a, klausimus. A, Taigi dėkoju Jums už sutiktą informaciją ir tikiuosi, kad e, šis parlamentų aukščiausio lygio susitikimas bus sėkmingas ir mes nekantrai lauksime e, šio susitikimo išvadų ir tikiuosi, kad mes galėsime atsižvelgti tas išvadas, rengdamiesi e, tarp vyriausybinio aukščiausio lygio susitikimui. Labai ačiū Dabar steiksiu žodį ponui Galeriui, kad jis galėtų apibendrinti mūsų keitimas nuomonėmis. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau sustelkti ties vienu aspektu. Manau, kad mūsų laukia išsamios diskusijos pabėgalių ir migracijos klausimais. Europos parlamentas, manau, gali aiškiai parodyti kad nesitaikstysime su vienu dalyku, nepriklausomai nuo to, kaip elgėmės su atskirais pabėgėliais. Tačiau tikrai negalime taikstytis su, su tuo, kad e, žmonės pakeliu į Europą e, žūsta e, dėl to, kad yra sušaudomi arba dėl to, kad nuskesta jūroje. Ir, Manau, kad e, tas politinis siekis neleisti Europą norintiems atvykti žmonėms žūti mums yra labai svarbus, o po to matysime, kas gali likti prie to dėrybų stalo, kas ne, arba kokie kiti klausimai galės būti palikti toje baigiamoje deklaracijoje ar ne. Ir jeigu Afrikos šalis nesims priemonių, kad žmonės nežūtų pakeliu Europą migruodami, e, tuomet e, tai yra svarbiausia prielda tam, kad galėtume svarstyti kitus klausimus su Afrikos partneriais. Taip pat sieksime dėti pastangas, kad e, būtų pasiekta ta akivaizdai apčiuopiama pažanga. Ir aš prašau Europos išorės veiksmų tarnybos vadovams pranešti ir kompetentingiams ministrams, jog tikimės, kad bus atnaujintas reguliarus politinis dialogas po šio aukščiausio lygio sustikimo, tai yra ministerijų lygmenių ir e, kad vyks taip pat sustikimai, kurie vykdavo anksčiau dar prieš ministerijų lygio susitikimą, kuomet susitikdavo, pavyzdžiui, prie pusryčių stalo parlamentų atstovai, kurie pateikdavo savo pasiūlymus ministerijų arba ministrų sustikimo išvakarėse, kadangi ministrai nebesustikdavo, tai ir parlamentarai neturėdavo progos susitikti, tačiau mes esame labai suinteresuoti tokiais neformaliais susitikimais aukštesnio lygio sustikimo išvakarės. Ir paskutinis dalykas Pabaigai tikiuosi, kad ponė Ešton, ponas Van Rompėjus ir ponas Baroso sieks, kad ES šiame aukščiausio lygio sustikime atstovautų vyriausybių vadovai, o ne užsienio reikalų ministrai vystomą politiką atsakingi politikai arba ministerijų sekretoriai, nes šis aukščiausio lygio sustikimas toks turi ir būti ir turime pasirūpinti tuo, kad jame dalyvautų visų 28 šalių vyriausybių vadovai. Manau, kad šią žinę reikėtų valstybėms narėms perduoti. Šiame kontekste ačiū ponui Galeriui, ačiū visiems. Dabar skelbsime mūsų posėdžio pertrauką iki 16 valandos ir 50 minučių, kuomet mes su Eko generalinio direktorato atstovai svarstysime humanitarinę krizę Centrinės Afrikos Respublikoje, Sirijoje ir Pietų Sudane. Taigi skelbėme dabar dešimties minučių per traukėlę.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 Labas. Notre euh, séance reprend. Tęskime posėdį ir pasveikinti ECO generalinio direktorato generalinio direktorių Klausą Sorenseną. Prieš maždaug šešias savaitės, ponės Sorensenai, gavome informacijos, sužinojome pirmą kartą apie krizę Centrinės Afrikos Respublikoje, Pietų Sudane ir Sirijoje. Aišku, žinome, kad Nei vienoje iš šių šalių smurtas nesiliovė, todėl reikia ir toliau svarstyti. Padėti Sirijoje smurtas nesiliauja ir nėra jokios galimybės surasti politinį sprendimą, tuo tarpu milijonam žmonių reikia humanitarnės pagalbos, Rytis Afrikos Respublika maždaug milijonas žmonių tapo pabėgėlis nuo smurto dėl tarp religinio konflikto ir saugumo padėtis yra labai sudėtinga, įskaitant ir humanitarinę pagalbą teikiančias organizacijas. Pietų Sudane humanitarinė situacija pablogės, jeigu žemės ūkio veikla negaus tinkamo finansavimo e, sėjos sezono pradžioje. E, noriu padėkoti už tai, kaip Eko generalinis direktoratas reaguoja į šias krizės ir skirimas atitinkamą dėmesį taip pat humanitarinės pagalbos finansavimui iš šių metų pabaigos. Taigi, ponė Sorensenai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Eva. Džiugiuosi galėdamas grįžti į jūsų komitetą ir apsvarstyti kai kuriuos opius klausimus e, jūsų minėtose trijose šalyse. Tačiau taip pat negaliu e, nepaminėti Ukrainos šiame sustikime, nepaisant to, kad e, Ukraina yra šiek tiek e, kitur. Mes labai šarti stebime padėti, kol kas humanitarinės krizės Ukrainoje nėra. Dėl visiems žinomų įvykių mes medicininės pagalbos misiją esame išsiuntę ir dabar mastome apie galimus įvairius scenarijus, neužbėgdami jiems už akių. Čia mes manome, kad visa humanitarnės pagalbos bendruomenė turėtų uh, laikytis pakankamai atokiai kol kas, tačiau stebėti šią padėtį labai įdėmiai tą mes ir darome. Jeigu neprieštarausite, perėsiu prie anglų kalbos, kadangi dauguma mano užrašų yra šią kalbą parengti. Norėjau pirmiausiai padėkoti jūsų komitetui, taip pat ir jūsų kolegiai poniai Strifler už atliktą puikų darbą dėl Europos savanorių korpuso. Labai džiaugiausi, kad tokia didelė parlamento narių dauguma Strasbūrė balsavo už šį teisės akto pasiūlymą, nepaisant to, kad e, greitų laikų apčiopimų rezultatų galbūt nepastebėsime, tačiau per artimiausius metus, e, manau, jaunų europiečių skaičius e, tarp teikiančių humanitarnę pagalbą savanorių padidės ir tai leis mums e, turėti daugiau galimybių pasirinkti humanitarės pagalbos srityje dirbančių asmenų skaičių. Iš tiesų, jeigu nebūtume sugebėję šio klausimą spręsti iki šios kadencijos pabaigos, būtų galbūt kilęs nedidelis skandalas, tačiau <clears throat> sugebėjom tą padaryti. E, ką tik ponė Strifler e, kalbėjau apie jūsų indėlį į Europos, Europos savanorių korpuso kūrimą ir balsavimo metu Strasbūrė buvo patvirtinta tikrai puikia priemonė, kurią pasitelkus jaunimas ir galbūt netokie jauni asmenys galbės, galės vykti į krizių ištiktas pasaulio vietas ir teikti humanitarinę pagalbą. Dėl Sirijos manau, kad būtų sudėtinga dabar kalbėti apie geras naujienas iš Sirijos, tačiau vis tik norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos aspektus, kurie nėra vertintini kaip geros naujienos, tačiau bent jau nėra tokios neįgiamos. Pirmasis dalykas, e, kurį noriu pasakyti, tai yra e, padėka visiems e, daugumai valstybių narių, taip pat ir jums, kurios uh, sugebėjo bendromis pastangomis su Vasvesnavės komisijoje parlamentas e, sugebėjo prisiimti atitinkamus finansavimo įsipareigomus, dabar surinkome 2,6 milijardus eurų nuo konflikto pradžios, kurie bus skiriami humanitarniai pagalbai ir Kuveit antroji konferencija donorų e, patvirtino dar vieną papildomą milijardą humanitarniai pagalbai. Ir e, e, piliečių pastangos demonstruoti solidarumą nemažėja ir mums dabar būtina užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų e, asmenis, kuriems jos labiausiai reikia. Tačiau sustarėme su nemažai kliūčių, vizų kliūtis, prieigos kliūtis, pagalbos vilkstinės yra stabdomos, turi būti iškraunama, ta pagalba vėl pakraunama. Ir kadangi atskirus šalies regionus kontroliuoja vyriausybės ir sukilėlių pajėgos, labai sveitinga dėrėtis dėl pagalbos pristatymo. Jeigu būtume Jeigu galėtume kalbėti dar apie kitą šiek tiek gerą naujieną, tai jis susijusi su tuo, kad jungtinėse tautose galiausiai buvo patvirtinta humanitarės pagalbos rezoliucija. Aišku, galėtume diskutuoti apie tai ir šios rezoliucijos nuostatos galėtų būti griežtesnės, galbūt įtraukta pastraipa apie tai, kad jeigu vyriausybė nesilaikys e, rezoliucijos nuostatų, mes panaudosime jėgą, tačiau turime pripažinti, kad e, Svegiant į tai, kaip buvo sudėtinga šią rezoliuciją renkti, atitinkamus pareiškimus ir deklaracijas skelbti, tai ši rezoliucija yra žingsnis prie, kalbant apie penktą ir šeštą pastraipas, ten kalbama apie e, tarp valstybinės operacijas. Ir pirmą kartą jungtinėse tautose Rusija ir Kinija sutiko bent jau diskutuoti apie tarp valstybinius veiksmus pasienio regionuose ir dabar mes per Turkijos pasienį bandome teikti atitinkamą humanitarinę pagalbą toms rytims, kurių nekontroliuoja vyriausybės pajėgos. Čia galima kalbėti taigi apie tam tikrą pažangą. Ir norėčiau padėkoti mūsų bičiuliams iš Luksemburgo, kadangi jie kartu su australais e, inicijavo šią rezoliuciją ir mes nuolat palaikėm glaudų ryšį, buvome visome, visą laiką informuojami, taigi čia Reikia pabrėžti visų kolektyvinės pastangas, kurios davė vaisių. Netokia gera naujiena yra rezoliucijos nuostatos dėl apsiaustų miestų, tokių kaip Homsas, Jamukas, galim panėti būtų ir daug, daugelį kitų. Padėtis yra tokia, kad e, iš tiesų galėtume paprašyti leidimo patekti į šios e, apsuptus miestus ir paprašyti galimybės iš jų švesti moteris ir vaikus, tačiau e, e, reikia pabrėžti tokį dalyką, kad kai kurie miesto paliekantis vyrai po to yra pagrobiami, yra e, tardomi ir apie kai kurių jų buvimo vietą mes šiuo metu nežinome. Mes e, tikrai galėtume kalbėti apie tam tikrą likimo ironiją, kuomet e, mes bandome padėti žmonėms pabėgti iš apsausto miesto ir, ir kuomet tai pavyksta, tie žmonės yra sodinami į kalėjimus, kankinami ir e, tardomi. Ir noriu paminėti e, pono Mauro posakį, kad per anksti nesidžiaukime, nes iš tiesų nežinome, kaip įvykiai klostysis. Jungtinių tautų rezoliucijoje ir vandenės e, pagalbos bendruomenėje dabar esame prisėmę tam tikrus įsipareigojimus, teikti informaciją. Ženevoje kolegos sustinka aukšto lygio darbo grupėje ir turbūt e, suprasite, e, jeigu aš suprasite mano teiginį, kad ES institucijos inicijavo ne tik šią aukšto lygio darbo grupę, tačiau taip pat ir manęs pagalbos forumą, e, kurio, tačiau ši iniciatyva po to žlugo ir mes perėjome į, prie kito formato, prie aukšto lygio darbo grupės, kurioje dalyvauja e, Irano, Saudo Arabijos, Kataro, Rusijos atstovai, nors nėra pačios Sirijos atstovų. Ir aš maniau, kad tikrai būtų konstruktyvu susėsti su jais prie bendro stalo ir diskutuoti, visiems svarstyti rūpimus klausimus. Ir tokiu būdu buvo užsitikrinta tam tikra papildoma parama jungtinėse tautose patvirtinti rezoliucijai, kuri buvo patvirtinta šiandien. Po to, kai rezoliucija buvo patvirtinta, ši darbo grupė pirmą kartą susitiks Ženevoje ir. E, bus įsteigtos septynios skirtumos darbo grupės susijusios su finansavimu, su galimybė patekti į e, apsaustas teritorijas, e, kitas varstys medicinos pagalbos teikimo, e, ligoninių statymo klausimus ir žiūrėsime, kokios pažangos galime pasiekti visose srityse. Kitas papildomas ir susijęs aspektas yra tas, kad ir toliau išlaikome spaudimą humanitarės pagalbos teikėjams, e, kad šie užtikrintų, jog jų teikiama pagalba iš tiesų būtų naudinga sąnaudų požiūriu, kad pagalba būtų teikiama atskirose srityse, socialinėje srityje, sveikatos apsaugos, švietimo srityje ir e, visos šalis sutarė, kad e, patvirtins visą apimančios atsakomybės e, strategija, kurioje būtų pasirinkamas bendras požiūris tiek e, humanitarnės pagalbos teikimo srityje, tiek kitose srityse, nes pavyzdžiui būtų, e, galime, galite įsivaizduoti, kad galima finansuoti švietimo programas pabėgėlių stovykloje, tačiau jos būtų labai brangios ir todėl reikėtų pasitelkti ne humanitarnės pagalbos lėšas, tačiau vystamosios pagalbos lėšas, <clears throat> kad būtų galima užtikrinti geresnį vaikų mokymą, veiksmingesnį vaikų mokymą ir netiesioginiu būdu būtų teikiama parama vietos bendruomenėms. Įsivaizduokite e, Libaną e, į kurį e, dabar plūsta didžiuliai pabėgėlių srautai e, ir e, jie yra pasiskirstę po įvairias vietos bendruomenės, o mes tuo tarpu didžiąją pagalbos dalį teikiame pabėgėlių stovykloms, taigi mums reikia visą apimančios strategijos, kurią gyvenant būtų rūpinamas ne tik pabėgėliais, tačiau ir vietos bendruomenėmis. Ir mes turime atitinkamų lėšų, galime jas panaudoti, tačiau reikia tą daryti tinkamai, derinant veiksmus tarpusavyje. Taip pat turėtumėte žinoti, kad e, siekiu, kad e, mūsų ryšių pareigūnas vėl sugrįžtų į Damaską, jis e, gavo dabar įvažiavimo vizą ir e, to kukliu būdu ES būtų atstovavimo vėl Damaske. Tikiuosi, kad artimiausių metų galėsiu Jums suteikti e, džiuginančios informacijos šiuo klausimu, grįžtant dabar prie Centrinės Afrikos Respublikos. Again. Nenorėdamas, nenorėdamas e, plėstis, norėčiau pasakyti, kad yra šiek tiek gerų naujų, gerų naujienų, kadangi iš siunčiamų išvaromų asmenų skaičius mažėja nuo 930 iki 700 tūkstančių. Tai dažniausiai yra žmonės, kurie vėl grįžta į Bangy. Šalies viduje, provincijose žmonės yra perkeliami iš vienos vietos į kitą prievartą, tačiau mes neturime pakankamai informacijos apie tai, kas vyksta atskirose provincijose norėčiau pasakyti, kad tarptautinis raudasis kryžius ir taip pat gydytojai be sienų turi informacijos ir turi savo atstovų vietose, tačiau mums tos informacijos nepakanka. Todėl e, kyla daug nerimo, kita vertus, šitas kelias iš Kamerūno yra nesaugus. Jeigu važiuojama sunkvežimiais, tai tikrai negalima tikėtis, kad šitas kelias bus saugums. Kas turėtų užtikrinti tą saugumą? Ar tos vietos valdžios saugumo pajėgos, tačiau jos neturi tiek gebėjimų ir todėl labai sunku teikti maisto pagalbos, produktų pagalbos reikmenis būtent šiuo keliu. O sraigtasparniais būtų, žinoma, galima lengviau pasiekti atskiras provincijas, tačiau tai būtų daug brangiau. Tai reikštų, kad iš tų man patikėtų lėšų 50 procentų būtų išleidžiama tiesiog sraigtas sparnių kūrui ir šiai paslaugai apmokėti. Ir todėl PSI komitetas taryboje išgirdo iš manęs, kad mes prašome saugumo garantijų, tačiau aš tuo metu pasakiau, kad aš tiesiog prašau suteikti bent šiek tiek pagalbos lėšų siekiant užtikrinti saugumą, kitaip tos prekes nepasieks e, gyventojų. Aš turėčiau pripažinti, kad man, aš buvau išklausytas tačiau kol kas dar nėra išspręsta, kaip sustiprinti tą saugumo aspektą. Aš tikiuosi, kad artimiausiais mėnesiais situacija pagerės ir galbūt tas spaudimas sunkvežimių kolonoms sumažės. Su Bet aš susitikau ir kalbėjau apie e, operacijas Malyje ir sakiau, kad kai kurios karinės operacijos buvo labai sėkmingos, kadangi buvo, dirba, buvo dirbama labai e, skaidriai, veiksmingai, žinoma, vaidmenys buvo atskirti pagal įgaliojimus, tačiau mes puikiai bendradarbiavome, keičiamės informaciją ir aš manau, kad generolas Konties puikiai tvarkysis ir ateityje su jam patikėtais ištekliais ir taip pat spręs kitus dalykus. Aš jau esu kalbėjęs su jumis anksčiau, kad pažvelgę į žemėlapį ir ir tiesiog e, jame galime pastebėti, kad Centrinės Afrikos Respublika tiesiog atrodo kaip tiesiog didžiulė nesaugios teritorijos erdvė. Ir todėl tarptautiniai bendruomeniai tenka svarbus uždavinys užtikrinti saugumą ir stabilumą šioje valstybėje. Ir jeigu jūs dabar visi žvelgėte į Kijevą, įdėmiai sekėte įvykius, tai aš baiminuosi, kad Sirija, Pietų Afrikos Respublika, Sudanas, Malis nebūtų pamiršti. Ir todėl aš prašyčiau nepamesti ir šių valstybių iš akiračio. Mes ir ateityje turime būti labai aktyvus šiuose valstybėse. Taip pat norėčiau pasakyti padėkos žodžius ES institucijoms. Pone Štifler, jūs dalyvavote įvairiose konferencijose, jūs atkreipėte dėmesį į Pietų Afrikos Respublikos problemas ir dėl tos priežasties buvo galima, galima nukreipti fondų lėšas į tą šalį. 2012 metais apie 100 milijonų buvo surinktas, o 13 metais šita suma padvigubėjo. Žinoma, dėka tų mūsų veiksmų dėl to e, skaidrumo, dėl to problemos išryškinimo, kurio mes pasiekėme ir būtent tada mokesčių mokėtojų lėšos ir valstybių narių uh, E, atitinkamos institucijos galėjo skirti paramos lėšas, taip pat ir kitos valstybės, Australija, Kanada e, įnešė savo indėlį, taip pat ir Afrikos valstybės e, prisidėjo ir todėl aš labai viltingai žvelgiu į ateitį. Pirmininkė, jūs minėjote ir kitą svarbų iššūkį kuris yra susijęs su saugumo klausimu. Tai užtikrinimas, kad ūkininkai big, big risk. kad e, būtų pasėjama prieš lietų, lietaus periodą. Tai labai svarbu pietų Sudanui. Tie perkelti priversnai asmenys toli nuo savo e, kaimų dabar patekę yra į didžiulį pavojų, jeigu jie e, nepasės e, tai tuomet jie neturės ką valgyti po pusmečio. Apie Centrinę Afrikos Respubliką keletą žodžių norėčiau pasakyti. Pirmą kartą ECO pasinaudojo savo naujo pobūdžio logistikos uh, kontaktais. Labai svarbu buvo užtikrinti tą sinergiją. Mūsų pagrindų E, sutarties panaudojimas ir e, kontraktams leido e, užsakyti ir kitas paslaugas, užtikrinti, kad skirtingi rangovai galėtų pat pristatyti reikalingas likus siuntinius į vieną suderintą vietą. Taigi tai yra labai svarbus aspektas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie pietų Sudaną šiek tiek. Aš jau minėjau, kad ten vyksta krizė papildomai prie tos krizės, kuri ištiko valstybę anksčiau. Aš jau esu sakęs, kad mūsų problema buvo ta, kad mes ištikus nelaimiai nepastebėjome kitos besiartinančios nelaimios. Kodėl mes nebuvome tokie akylus ir neižvelgėme iš anksto to, tų komplikacijų, kadangi dviejų skirtingų genčių atstovai nesugebėjo susitarti. Ir kai tai įvyksta, tuomet visada galima tikėtis problemų. Aš su išorės veiksmų tarnybos atstovais taip pat norėjau pakalbėti apie tai, kaip reikėtų vykdyti mūsų žvalgybinį darbą, kad būtų galima tiesiog nuspėti besiartinančias problemas. Aš manyčiau, kad galime kai ko pasiekti šioje srityje, o dabar situacija yra labai sudėtinga. Kadangi 900 tūkstančių išsiųstų asmenų migruoja valstybės viduje arba vyksta į Ugandą arba yra pasienyje, ar jie mm, yra nukreipti į Ugandą, todėl reikėtų galvoti ne tik tai apie paramą tiems pabėgėliams pačiame pietų sudane, bet ir tiems, kurie yra kitose kaiminėse valstybėse. Taigi, jeigu, ne, kaip jau minėjau, nebus e, pasėta ir pasodinta e, dabar prieš mm, lietų periodą, tai tikrai mes susitadursime su daugybė problemų, kadangi nebebus galima uh, pasiruošti maisto produktų, o mes negalėsime uh, už, aprūpinti maistu visos visuomenės. Taigi, artimiausių metų kyla tokia problema. Taip pat mes turėtume paspartinti savo uh, finansavimą pietų Sudanui, nors turime problemų dėl mūsų biudžeto. Rytoj biudžeto komitete mes kalbėsime apie tai. Komisaras Levandovskis atvyks į susitikimą, jis yra mano tiesioginis viršininkas. Aš tikiuosi, kad mums pavyks paspartinti kai kurių operacijų įgyvendinimo finansavimą. Ir paskutinė naujiena, nemaloni naujiena iš pietų Sudano yra ta, kad Rigmača perėmė Mahačal. Tai reikštų, kad iš bendros valstybės tekanti nafta galėtų būti sustabdyta ir pajamos galėtų būti tiesiog uh, E, nepatekti į centrinį biudžetą. Taigi čia matome, kad yra tiesioginis ryšys tarp stabilumo, šalies ekonominio išlikimo ir ekonominės e, humanitarnės pagalbos. Taigi mūsų donorų bendrovė, bendruomenė turėtų vadovautis bendru holistiniu požiūriu. Kalbant apie taikos dėrybas. Nemanau, kad atskirų genčių atstovai yra nusiteikę kalbėtis vieni su kitais. Kol kas. Taigi aš norėčiau stapturėti kol kas ir išklausyti jūsų klausimų ir mūsų tikiuosi atsakysiu į juos pagal išgalės. Dėkoju ir dabar noriu sutikti žodį poniai De Kaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir taip pat nu, norėčiau nu, padėkoti ponui Sorensinui. Atsiprašau, šiek tiek pavėlavau. Ir e, jeigu jūs jau e, komentavote tos dalykus, apie kuriuos klausiau, tiesiog e, nereaguokite. Tai aš norėčiau pasveikinti jūsų tarnybą, nes jūs puikiai dirbate Sirijoje, daug ką pasiekėte. Ir Tikiuosi, kad jums pavyks e, atidaryti e, savo kontaktinį biurą Damaske. Jūs parengtame dokumente, kurį aš e, greitai pabandžiau perskaityti, kalbate apie tai, kokia pažanga yra padaryta per antrąją Ženevos konferenciją, nors pažanga yra nedidelė. Ką apie tai mano Hermukas? Ką Jūs manote apie patėtį Hermuke? Kokia yra dabartinė padėtis ir kai Jūs lankėtės Sirijoje, su kuo konkrečiai jūs dirbote tenais? Nes akivaizdu, kad jūs pats negalėjote šiaip be nieko keliauti. Ir ar jūs susitikote su nevyriausybinėmis organizacijomis, su Raudonu kryžiumi? Ir ar šie kontaktai padėjo jums padidinti savo galimybės dirbti? ir kaip jūs bendradarbiavote su uh, Sirijos socialinių reikalų ministerija. Atidžiai klausiausi jūsų pasisakymo ir jūs visiškai teisingai uh, atsargiai kalbėjote apie sraigtasparnių uh, naudojimą nes akivaizdu, kad sraigtasparnių naudojimas labai brangiai kainuoja. Tačiau tokios vietose kaip Sudanas, pavyzdžiui, nėra kelių, tai kaipgi galima apsėti be sraigtasparnių. Ir todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turite kokias nors transporto priemonės, kurios būtų ir veiksmingos, ir naudingos tenai. Kalbame apie e, taiką ir ypač kalbame apie pietų Sudaną. Suprantame, kad pirmiausia, reikės išvelgti į tai, kad tenai vyksta kova dėl galios ir bandoma tiesiog išgrobstyti šalies išteklius ir akivaizdu, kad mes teikdami humanitarnę pagalbą negalime toliau finansuoti šią kovą dėl politinės galios. Nes tai yra visiškai neteisinga ir, man atrodo, Ūsinių reikalų komiteto pirmininkas kuris dalyvavo konferencijoje dėl kovos su korupcija, atsakydamas mano klausimą, uh, atsakė, kad taip iš tikrųjų įvairiai galima vertinti tai, kas ten vyksta, bet vienaip ar kitaip matome, kad kovojama yra dėl uh, galios tiesiog. Ir uh, mes laikomės tokios pozicijos, kad dabar mes teikime pagalbą, po to pažiūrėsime, uh, kaip klostysis įvykiai toliau. Taigi, ir gal galėtumėt pakomentuoti, kaip toliau ketinate dirbti Sirijos kryptiminės ir e, nepasint to, kad e, Ženevos konferencija nebuvo sėkminga. Aš suteiksiu žodį ponui Sorensenui, kad jisai atsakytų į ponios Dokaiser klausimą. Aš žinau, kad daug kas norėtų pateikti klausimus ir labai trumpai dėl Jarnuko. Uh, Pirmiausia, aš noriu pakartoti tai, ką sakiau pačioje pradžioje. Tai, kaip mes e, elgiamės šalyje, e, mes e, stengiamės atsižvelgti į konkrečias aplinkybės. Ir dabar praktiškai tai, apie ką jūs kalbėjote, tapo karinė priemonė ir tai mums visiškai netinka, nes mes tikrai negalėtume e, niekur patekti e, be šios pagalbos. Man atrodo, kad vasario 27 dieną buvo pasiektas susitarimas dėl Jarmuk ir e, paėgos buvo atitrauktos. Jau dvi dienas ten yra šaudoma, ir patekti tenai nebe, nebėra įmanoma. Taigi reikia tęsti darbą ir čia aš galiu pakalbėti apie kitokias bendradarbiavimo formas. Socialinio reikalų ministerija mus pasitiko labai svetingai Damaske ir jie stengiasi mums paaiškinti, kas vyksta. Ir tenai problemos kyla dėl saugumo tarnybų ir dėl tų tarnybų, kurios kontroliuoja kariuomenė. Nes tenai viską reikia tris kartus patikrinti, nes jie sako vieno, iš tikrųjų yra kitaip. O tie, kas yra atsakingi už humanitarinius veik, veiksmus, puikiai supranta, kad realiai yra nemažai kliūčių šiai pagalbai e, teikti. Ir jiems apie tai yra puikiai žinoma. Ir saugumo taryboje jungtinėse tautose buvo kalbama aukščiausių lygmenių, kad uh, Sirijos vyriausybė turi imtis tam tikrų veiksmų, turi padaryti tam, tikrų, e, e, tam tikrus gestus. Tai jie taip ir padarė ir dabar atrodytų, kad galima jau liktai nusiraminti. Vyriausybė, Sirijos vyriausybė nėra naivi ir jie žaidžia su mumis. Ir uh, SARK organizacija, kaip jums yra žinoma, turi plačiausią e, tinklą. Ir mes gal turėjome šiokių tokių abejonių, dvejonių, bet vienai per kitaip yra taip, kaip yra. E, Rudonasis kryžius stengiasi teikti e, humanitarnę pagalbą, iš tikrųjų stengiasi labai aktyviai, jų agentai būna, e, e, jokilių jų agentai žuvo, bet e, vienaip ir kitaip tai yra labai svarbi organizacija, kadangi beveik visi naudojasi jų pagalba, įskaitant ir įvairias nevyriausybinės organizacijas. Diversifikacija. Taip, iš tikrųjų dabar daugiau nevyriausybinių organizacijų gauna mūsų pagalbą ir gal mes ir e, pakeitėme šiek tiek e, e, retoriką. Anksčiau mes kalbėjome, pavyzdžiui, apie tai, kad reikia siekti patekti į pavojingas teritorijas naudojantis visomis priemonėmis. Tai buvo uh, eufemizmas, bet dabar, kai mes turime jungtinių tautų rezoliuciją, galime atvirai kalbėti, aiškiai pasakyti, ko mums reikia. Ir Sirijos vyriausybė suprato, kad e, reikia mums padėti kad humanitarinė pagalba būtų teikiama. Bet e, e, aišku, kad vien to nepakaks, reikia toliau daryti spaudimą. Ir čia mūsų uh, bičiuliai Rusijoje galėtų mums padėti. Čia dar yra vienas klausimas, dėl kurio mes esame labai nusivylę, bet reikia uh, tęsti dialogą, tik tai taip galėsime rasti sprendimą. Pietų Sudanas, čia mes visi sutarėme, kad uh, sraigtasparniai iš tikrųjų uh, nepaprastai daug kainuoja. Ir jei mes naudosime vien sraigtasparnius, tuomet be abejo mes iš karto išnaudosime visą uh, turimą biudžetą. Uh, Todėl mes e, maistą ir kitus, kitą pagalbą gabename e, e, Nilu. Tačiau ir kitomis upomis. Tačiau čia viskas baigėsi tuomet, kai baigėsi ir liučių sezonas. Ir tuomet vienai per kitaip mums tenka naudoti lėktuvus ir straiktasparnius. Ir po to pažiūrėsime, kiek lėšų uh, liks. Uh, mūsų biudžete. Politinės kovos, jūs visiškai teisingai kalbėjote. Iš esmės kalbame ne apie įvairių genčių kovą, bet apie asmenis, kurie kovoja dėl politinės galios ir jie dažnai uh, savo veiksmais paskatina nesantaiką tarp įvairių genčių. Uh, Ir e, visiems atrodytų būtų suprantama, kad nereikia dar alyvos pilti į ugnį, bet yra taip, kaip yra. Ir e, čia mes matome, kad ir pagal etninės linijas dažnai e, vyksta konfliktai. Ir jūs sakėt, kad ES gal turėtų aktyviau veikti, bet aš pasakyčiau, kad ne viena ES, bet ir kiti stambus žaidėjai, tai ir JAV. Ir, ir Aš kalbėjusiu su JAF ambasadorė ir pasakiau, kad reikia sutelkti savo jėgas. Ir tie, kas yra vyriausybėje, nėra e, šventieji, bet, e, bet mes jau tiek daug kalbėjome ir visi tokie patenkinti, tai pozityviai, teigiamai nusiteikę. Bet Bet visgi suprantame, kad iš partizano tapti administratoriumi nėra labai lengva. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs mums papasakote apie taip, kaip eko tarnyba dirba šiomis sudėtingomis aplinkybėmis ir mane gazdina tai, kad Jūsų personalas dažnai susiduria su realia grėsme savo gyvybei ir mes be abejo labai didžiai stebėsime jūsų darbą ir stengsimės darysite viską, kad jūs turėtumėt pakankamai jums reikalingų lėšų, kad jūs nenukentėtumėte nuo biudžetų e, karpimo. Ir taip pat norėčiau pranešti nariams, kad rytoj vyks bendras posėdis su biudžeto komiteto nariais, kuriame bus kalbama apie humanitarnės pagalbos, pagalbos finansavimą. Dėkojame, dabar mes perėsime prie balsavimo. Taigi, pradėsime balsuoti, prašau visų pasiruošti savo balsavimo korteles.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 Balsavimo įranga vieno kolegos neveikia. Galbūt persiskite į kitą vietą. Alors, le vote est tout. On réouvre le vote. Dar kartą bandomai balsavimą surenkime. Oui, ça marche? Bon, d'accord. Le vote est clos. Dabar įranga veikia, puiku, taigi baigiame balsuoti. Donc nous allons. C'était un test. Voilà, c'était un test. Voilà. Nous allons maintenant voter. Euh... Dabar balsuosime dėl audito rūmų specialiosios ataskaitos dėl ES pagalbos e, stiprinant Demo Kongo Demokratinės Respublikos valdymo struktūras. Pirmiausiai balsuosime dėl klausimų tarybai. Pakeitimai nėra, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Balsuojame dėl klausimo komisijai, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Prisijungia prie mūsų dar vienas komiteto narys ar būtų įmanoma balsuoti kartu dėl visų pakeitimų, balsuojant dėl kito dokumento. Ne, negalima, sako pirmininkė. Devintasis pakeitimas dabar kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 13 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 14 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 15 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 16 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ir dar kartą pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Il, oui. Da, si, la, vot, le vote est clos. Balsuoti baigiame. Vienbalsiai pritarta. Alors, nous, nous votons maintenant. Dabar balsuosime dėl dokumento tekstą, dėl kurio dėrėjusi ponas Giorinsas, dėl e, Europos vystimosi metų skelbimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Ir balsuosime dabar dar elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame vienbalsiai dar kartą pritarta. Dabar balsuosime dėl rekomendacijos tarybai, dėl humanitarnių ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimą saugoti vaikus. Ponas Sargentinį pranešimas, kas už pirmąjį pakeitimą, kas prieš susilaiko pritarta, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, trečiasis pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta. Žodinis pakeitimas numeris vienas yra teikiamas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kitas pakeitimas atkrinta. Dabar balsuosime dėl penktojo pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmininkė siūlau dėl visų kitų pakeitimų balsuoti kartu. Negalima, sako pirmininkė. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl pranešimo su patvirtintais pakeitimais už prieš susilaiko pritartą. Pasitikriname elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Sivotėlių nenimitį. Vienbalsiai pritarta. Sveikinimai pranešėjų. Dabar balsuosime dėl arsenis rekomendacijos tarybai, dėl jungtinių tautų. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. Trečiasis, dalimis už pirmąją dalį, prieš susilaiko, priimta. Už antrąją, prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl visos pakeistos nuomonės, kas už, prieš, susilaiko, priimta ir balsuojame dar kartą kortelėmis balsuojame. Baigime. Vieningai balsuota už. Atsiprašau, negerai pažiūrėjau į tablo 14 už, 14 balsavo 10 už, 4 prieš. Dabar Görens pranešimas dėl ES 2013 metų politikos suderinamamų. Pakeitimas žodžiu, pirmasis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintasis kas už, kas prieš, susilaiko, atmestam. Dešimtasis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas atkrenta, tryliktas kas už, kas prieš, susilaiko, atmestam. A kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 už, prieš, susilaiko, atmestam. 16 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devynioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt pirmas už, nereikia. Dvidešimt antras už, prieš, susilaiko, priimta. 23 dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Už antrąją dėl pirmosios kyla abejonių, balsuojame kortelėmis. Dėl pirmosios dalies 23 pakeitimas. Baigime. Vis dėlto priimta. Už antrąją dalį. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 24 už. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. B. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Dvidešimt devintas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Trisdešimtas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Trisdešimt pirmas už? prieš, susilaiko, atmesta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už. C'est 36. 36. 36 turėjo būti. 36 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko atmestam. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 38 už, prieš, c'était le 35. Bon. Donc, amendement 35, qui est pour... 35 už. Kas prieš susilaiko atmestą. Buvo šiokių problemų dėl balsavimo sąrašo, kadangi aš neturėjau neteisingą 35 prašėte kortelėmis balsuoti, balsuojame. Trisdešimt penktas, trisdešimt penktas, balsuokime dėl trisdešimt penktojo kortelėmis. Trente-cinq pour moi. Oui, alors je ne sais pas, ils ne me font pas de signes. Bon, je m'abstiens. 35 personnes ne sait, on n'a pas le bon voting list. dėl vedimo tvarkos. Pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad neaišku, kas atsitiko su 37 pakeitimu. Ar jis buvo, ar jam buvo pritarta? Dabar turime balsuoti dėl 35. Trisdešimt penktasis pakeitimas. Dėl jo jau balsavome. Balsavimas baigtas. Priimta. O dabar. 35. Et donc, c'est ça, d'accord. Ici, c'est adopté. Adopté, d'accord. Donc, on a... Amendement oral. Ça, ça non, non, non, non, on les vote, parce que donc, ça n'a pas été adopté. Tu, tu, tu, tu. Et là, donc l'amendement oral 3, euh, qui est... Qui est... Trečiasis pakeitimas žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 38 už prieš susilaiko priimta. Pakeitimas žodžiu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta.

Dėl 42 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 42. 43. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš priimta. Antrasis, konsultuojimosi dalis, kas už prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis ir penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas, aštuntas ir penktasis žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta visiems trims pakeitimams. O dabar balsuosime už visą tekstą su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir dabar balsuosime kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Priimta. Vieningai. Nelengva buvo. Baigiame balsavimą. Atrodo, kitų klausimų taip pat nėra. Kitas mūsų posėdis bus kovo 25 dieną, 9 val. iki 12.30 ir po to po pietų nuo 3 iki pusės 7. O Dabar vyks uždaroji posėdžio dalis, tai yra strateginis dialogas.